metų gegužės 11 dieną nutrauktas tęsiamas, protokolas jums yra išdalintas. Ar turite kokiu nors pastabu? Matau, kad pastabų nėra, protokolą tvirtiname. Pastabos.